Tačiau prieš perinant prie šio punkto, prie klausimo padėtis, dėl padėties Sirijoje, mes e, sus, norėtume suteikti e, žodį vyriausiai įgaliotiniai poniai Mogherini, kuri trumpai pakalbės apie du dalykus. Visų pirma, apie jungtinių tautų e, susitarimą dėl pabėgėlių. Ir antra tema yra Korejos pusiasalio taikos perspektyvos atsižvelgiant į naujausius įvykius. Žodis Jums, ponė vyriausiai galiotinė. Dėkoju, ponė pirmininkė kalbant apie jungtinių tautų susitarimą dėl migracijos ir pabėgėlių, noriu pasakyti, kad yra gerų žinių. Yra nedidelių ES pasiekimų pastaruoju metu. Jūs tikriausiai prisimenate, kad praėjusi gruodį aš atvykau į Strasbūrą ir aš kalbėjau apie paskirstimo centrus Libijoje. Ir kalbėdama prieš jūs, šią temą. Kalbėjau apie tai, kad tie žmonės, kurie gyvena tuose paskirstimo centruose, kenčia ir kad e, buvo 15 tūkstančių migrantų, kurie, kuriuos Libija įsipareigojo gražinti į jų e, kilmės šalis. Ir su mūsų pagalba ir mes. E, pasiekėme dabar susitarimą, beprecedentinį susitarimą tarp ES, Afrikos Sąjungos ir jungtinių tautų agentūrų dirbančių su e, migrantais ir pabėgėliais. Ir dėka šio susitarimo per pirmuosius du šių metų mėnesius, tai yra sausi ir vasarį, mums pavyko išgelbėti apie 16 tūkstančių žmonių per du mėnesius mums pavyko pasiekti daugiau negu ankstesniais metais. Ir jau 2017 metais e, rezultatai buvo dešimt kartų geresni nei ankstesniais metais, 2016 metais. Dabar tose paskirstimo stovyklose gyvena apie 4 ar 5 tūkstančių žmonių. Tai aišku yra labai didelis skaičius ir mes ir toliau bendradarbiausime su jungtinėmis tautomis, kad, iš, kad ištuštintumėme tas stovyklas, kad nebeliktų juose žmonių. Ir aš tikiuosi, kad tą pavyks pasiekti per artimiausius mėnesius. E, tai turėtų būti įmanoma dėl vienos priežasties. Mes suvienijome pajėgas, visų pirma suvienijome pajėgas Europoje, taip pat e, pradėjome bendradarbiauti su savo kolegomis partneriais iš Afrikos ir noriu pasakyti, kad vis dar yra ką nuveikti, dar mūsų laukia labai daug darbo, bet mes turime nepamiršti tų pasiekimų, kurių pavyko pasiekti. Manau, kad tie pasiekimai yra svarbus, nes jie gali mus vesti prie problemos sprendimo. Tai aišku, tik viena dėlionės dalis, kurią mes bandome sudėlioti iš tiesų mes ir toliau turime dirbti, kad išgelbėtume gyvybės, kad kovotume su e, e, žmonių gabentojais. Ir e, turime siekti, kad būtų geresnis ūkio augimas ir vystimasis tose kilmės šalise. Ir iš tiesų e, toks žemynas kaip Afrika e, pas, pa, turi patirtie šioje srityje ir e, ta patirtis rodo mums, kad įmanoma to pasiekti. Ir mums reikia e, saugių ir orių e, valdysenos me, mechanizmų, valdysenos priemonių. Tai yra e, paskutinės e, mūsų patvirtintos deklaracijos e, esmė. Mes čia e, siekiame daugia šališkumo, e, bendradarbiavimo solidarumo. Tai yra labai svarbus ramščiai, e, kurie galėtų mums padėti kovoti su susidariusią problemą. Mes negalime e, stovėti nuo šalyje, apsimetinėdami, kad e, tai yra, ne, tai yra problema, kuri mūsų neliečia. Tai yra problema, kurią turėtų spręsti visi, todėl reikia glaudžiau bendradarbiauti tarptautiniu lygiu tiek su kilmės šalimis, tiek su tomis šalimis, į kurias vyksta pabėgėliai. Kai kurios šalis iš tiesų susiduria su tokia tokia situa situacija, kad jos vienu metu yra ir kilmės šalis, ir tranzito šalis, ir, ir e, tos tikslo šalis. E, jau e, prasidėjo praėjusį mėnesį dėrybos dėl teksto, susitarimo teksto ir aš tikiuosi, kad pavyks įtraukti čia e, europinę viziją, europinę perspektyvą ir kad mums pavyks e, įtraukti iš tą susitarimą taip pat ir mūsų patirtį, kad mes turėsime viziją, kuri bus grindžiama žmog, pagarba žmogaus teisėms, atsakomybė, kad e, mes ir toliau kovosime su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios gabena žmonės ir kad mes e, investuosime į e, teisėtus ir saugius e, kelius migrantams. Kad to pasiektume, mums reikia jungtinių tautų koordinavimo. Ir pirmo, pirmoji dėrybų sesija e, New York'e jau įvyko ir mes e, matome, kad kol kas e, dar yra daug darbo, bet, kol, bet dabar mums pavyko pasiekti bent, bent jau bendro požiūrio, bendro supratimo ir tikimės, kad ta vizija padės mums kovoti su šia pro, problema ir ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat yra labai svarbu pasiekti subalansuoto ir į, į, į, su įtrauktimi susijusio rezultato, kuris padėtų spręsti pabėgėlių problemą. Per pastarosius pusantrų metų ES tapo lyderė šią šiame procese ir dėka visų partneriščių dabar e, e, mes e, atsižvelgdami į tą susitarimą su e, jungtinė Atsižvelgiant į tai, kad JAV pasitraukė iš susitarimo e, gruodžio mėnesį, mes taip pat turim, mes turime dar labiau prisimti to, tos lyderės vaidmens ir turime siekti e, tokių susitarimų, kurie padėtų e, gelbėti tūkstančius gyvybių ir turime suvokti, kad e, kova su migracijos problema yra bendras iššūkis mūsų visų. E, Pone pirmininkė, dabar turiu kalbėti apie kitą problemą, ar ne? Gerai, taigi apie Korejos pusęsalį. Metų metus e, mes, Europos Sąjunga, e, dirbome ties tuo, kad išvengtume košmariško scenarijaus Korejos pusęsalyje. Ir e, tai buvo, čia aš turiu menė dėrybas dėl brandolinio nusiginklavimo. E, E, po e, olimpinių žaidinių mus pasiekė šiek tiek geresnės žinios. E, dabar tarsi demonstruojama ne karinė gale, o daugiašalės daugia daugia diplomatijos gale. Ir aš norėčiau įvertinti Pietų Korejos Respublikos prezidento Mun e, e, darbą nuveiktą pastaruosius, per pastaruosius mėnesius. Ir e, todėl yra labai svarbus tas Pietų Korejos balsas ir ji nori kuo greičiau pradėti dėrybas dėl demilitarizavimo, nuginklavimo. Ir jeigu pavyks jiems pasiekti, tai galbūt e, e, bus galima tikėtis tam tikro sprendimo. E, e, balandžio mėnesį įvyks Pietų Korejos prezidento Mun ir e, Šiaurės Korejos prezidento Kim Jong-un susitikimas ir e, prezidentas e, Trumpas taip pat e, e, parodė norą dalyvauti e, viršūnių sustikime e, gegužės mėnesį ir prisidėti prie problemos sprendimo. Tarptautinė bendruomenė bus labai svarbus faktorius e, tame, ar mums pavyks kartu pasiekti rezultato, ar dėja vėl e, žlugs dėrybos. Todėl yra labai svarbu. E, E, vykdyti ir toliau savo kritinę politiką. Mes vykdome e, maksimalų spaudimą, bet tuo pačiu siekiame ir dialogo, nes tai yra labai svarbu, abu šie elementai yra labai svarbus, kad būtų išvengta e, potencialaus karo. Nes ir būtų labai svarbu būtent taikiamis diplomatijos priemonėmis siekti Korejos pusęsalio demilitarizavimo. Mes patvirtinome visas jungtinių tautų e, rezoliucijas, taip pat taikėme kitas priemonės, mes taip pat daug bendradarbiavome su trečiosiomis šalimis, kad būtų įgyvendinamos tos rezoliucijos ir mes ir toliau tęsime šį darbą ir bandysime pasiekti kitas trečiasias šalis, e, darydami e, tiek tiesioginį, tiek netiesioginį spaudimą. Bet mes tikime, kad įvairios sankcijos yra tik priemonė, o ne tikslas. E, tai yra priemonė, kuri turėtų padėti atverti e, politinį, demokratinį kelią e, į taiką. Todėl mes. E, E, remiame šias naujas aukšto lygio diplomatinės iniciatyv, iniciatyvas ir noriu dar kartą paminėti, pažymėti ir pagirti Pietų Korejos prezidento Mun iniciatyvas ir jo nuveiktą darbą. Ir e, norėčiau pasidžiaugti, kad kitą pirmadienį Briuselyje e, Pietų Korejos užsienio reikalų ministras avyks, atvyks į ES užsienio ministrų susitikimą ir mes galėsime pakalbėti apie tai, kaip mes e, galėsime bendrai dėti pastangas, kad e, pasiektume dar daugiau šioje srityje. Pagrindinis mūsų tikslas, kaip jau minėjau, yra e, patikimas ir visiškas, visapusiškas e, demilitarizavimas pusęsalio. Ir, e, manau, kad mums reiktų to, to tikslo siekti visiems kartu ir ryštą mūsų tarptautiniai partneriai jau parodė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Trecem acum la dezbaterea privind situația din Siria.